Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich in diesem wunderschönen Lokal begrüßen. Ponas ir ponai, norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti šitoje nepaprastai gražioje salėje. Pradėkime posėdį. Siūlau patvirtinti darbo tvarkę, kadangi pasiūlymų dėl jos skaitimo nėra, darbo tvarkę patvirtiname. Kitas klausimas pirmininko pranešimai. Manęs paprašė dar kartą atkreipti dėmesį į 205 mūsų ko čia darbo tvarkos taisyklių straipsnio nuostatas, kuriame apibrėžiamas išplėstinio biuro vaidmuo. Aš kol kas jokių nuostatų čia papildomų nematau palyginti su tuo, kaip mes iki šiol elgdavomės, tačiau e, siūlau konstatuoti, kad <clears throat> arba priimti domen, kad aš jums šią informaciją suteikiau, o po to galėsite ją patys išsameu pasiskaityti, jeigu to pageidausite. Trečiasis darbo atvarkės klausimas - programos e-meeting pristatymas. Galbūt mes galėsime greitų laikų atsisakyti šio, šios posėdžių salės ir persikelti į Luxemburgo aikštę, kaip neseniai konstatavo kolega Fleckensteinas. Tačiau dabar prašau kolegiją mums pristatyti šį paslaptingą klausimą. Ačiū pirmininkė. Ir labai ačiū už galimybę pristatyti į meeting programą užsienio reikalų komitete. Kaip veikiausiai žinote, parlamentas šiuo metu įgyvendina posėdžių dokumentų spausdinimo mažinimo programą, nes dažnai dokumentai yra spausdinami, tačiau iš tiesų niekas jais nepasinaudoja, po to jie iš karto išmetami iš šiukšlių dėžę arba pasinaudojama tik nedidelė jų dalimi, taigi taip atsiranda labai daug e, atliekų ir popieriniai dokumentai yra paskirstomi neveiksmingai, tačiau dokumentai yra labai svarbi, gyvybiškai svarbi parlamentinio darbo dalis, todėl būtina užtikrinti prieigą prie jų kuo anksčiau ir dabartiniu metu tą geriausia daryti naudojantis mobiliaisiais įtaisais ir parlamentas todėl parengė atitinkamą programą, kuri vadinasi e-meeting ir ją dabar norime jums pristatyti. Keletą žodžių tarsiu apie tai, kas tai per programą, tai yra prietaika, kuri buvo parengta Europos parlamente e, tam, kad e, būtų galima kuo geriau e, jums pasitarnauti, ištikrinat prieigą prie elektroninės formos komiteto darbo dokumentų, prie jų galima prieiti bet kur, bet kada ir naudojantis bet kokiu prietaisu. Prieš pradant naudotis šią programą reikėtų žinoti keletą dalykų. Jeigu turite moba, mobilų įtaisą su savimi, galbūt dabar galėtumėte jį išsiimti, pasidėti ant stalo ir uh, trumpai išbandyti šią programą. Mes išdalinome jums instrukcijas, kurias, uh, e, kuriuose rasite internetinę nuorodą į šią programą internetinį adresą, po to jums reikia pasinaudoti savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Ir tuo, kuriuo naudojatės, kuomet savo biuriais jungiate kompiuterį, tam, kad galėtumėte prisijungti, tačiau pirmininkui leidus, aš dabar norėčiau jums pademonstruoti, kaip veikia ši programa. Tiksliau, mano kolega tą padarys buvo minėta, ši prietaika yra internetinė, tai reiškia, kad jums nereikia jokios programinės įrangos instaliuotis tam, kad galėtumėte prisijungti prie šios programos ir e, mes e, sukūrėme taip pat ir trumpą nuorodą. Jeigu įvestumėte savo naršyklėje e, Euro, Europos parlamento adresu ir po to vestumėte pasvirą į brūkšnį ir parašytumėte e-meeting, be tarpų. Ir patektumėte į Europos parlamento internetinį portalą, kuriame reikia suvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Aš čia įsivesiu savo vartotojo vardą ir slaptažodį, o jūs atitinkamai savus įsiveskite. kadangi ryšys yra belaidis, tai viskas užtrunka šiek tiek ilgiau. Pirmą kartą prisijungdami prie šios prietaikos jūs patenkate į e, pirmąjį puslapį, kuriame galite perskaityti tam tikras instrukcijas, tai yra trys pirmieji žingsniai, jūs galite e, pasirinkti kalbą, komitetą, kurio dokumentus norite skaityti ir darbo tvarkę paspaudus klavišą start pateksite į kitą puslapį ir e, visi komitetai gali naudoti šią prietaiką ir kairėje dalyje viršuje galite pasirinkti kalbą. Šalia pasirinkate komitetą, aš žinoma pasirinksiu užsienio reikalų komitetą ir e, sistema jums pateikia pačius naujausius išverstus dokumentus, e, kurie vis dar yra spausdinami ant popieriaus, kai kurie komitetai yra priemi nutarimą daugiau tų dokumentų nespausdinti, kiti dar spausdina. Taigi, kaip matote, tokiu būdu mes galime atsiversti visus posėdžio dokumentus e, ir e, galima atsiversti taip pat būsimų posėdžio dokumentus, jeigu jie yra patalpinti į sistemą. Taigi, dešinė pusė, čia dabar matote rugsėjo pirmosios posėdžio darbo tvarkę. Galime atsiversti ir rugsėjo 22 dienos darbo tvarkė ir čia mes matome visus šios dienos posėdžio dokumentus. Prie kiekvieno prie kiekvienos temos yra pliuso ženklas, jį paspaudę galite dokumentą atsidaryti kiekvieną norimą kalbą ir gauti papildomą informaciją susijusią su pranešėjais, kitą papildomą informaciją, kuri yra svarbi atverstam dokumentui. Tarkime, galime atsidaryti taip pat posėdžio darbo tvarkę, ją dabar matote. Galite ją perskaityti arba galime atverti šį dokumentą pasirinkus kitą prietaiką, viskas priklauso nuo to, kokias prietaikas esate susinstaliavę savo mobiliuosiuose įtaisuose. Pavyzdžiui, šį dokumentą galime atidaryti Adobe formatu ir, e, sakykime, uh, <clears throat> galime pasižymėti, ką nors darbo atvarkėje, išbraukti, ką nors apibraukti. Taip pat galime keisti dokumentą tik tai toje kopijoje, kurią esate parsisiuntę į savo mobilų įtaisą. Tai reiškia, kad jūsų pastabų ar pasižymėjimų niekas kitas nematys. Pat galima šį dokumentą nusiųsti elektroniniu paštu savo kolegai arba padėjėjai. Ir e, šiame priedė, kurį siūsti elektroniniu paštu, matysis taip pat ir visi jūsų atlikti pakeitimai ar komentarai. Tai yra pirmoji elektroninio e-meeting prietaikos versiją, <clears throat> kurią naudodamis jūs galėsite atsiversti visus posėdžio dokumentus, juose pasižymėti tam tikrą informaciją ir pasidalinti ją su kolegomis. Tą patį galime padaryti ir atsidarydami kitų komitetų dokumentus. Jeigu vienas e, parlamento narys dalyvauja dviejų komitetų veikloje, jis gali vieno posėdžio metu skaityti abiejų komitetų dokumentus. Taip pat labai didelis privalumas yra tas, kad galima dalintis visais dokumentais su kolegomis arba atskiromis tų dokumentų dalimis, nusinčiat tiesioginę nuorodą į tam tikrą dokumentą. Taigi tiek apie šią prietaiką, galbūt dar keletą žodžių apie kitą prietaiką, kuri vadinasi į e komitį, kuri yra sudėtingesnė, apriepinti visus dokumentus, kurie yra svarstomi įvairiose kitose komitetuose ir štai šiame meniu viršutinėje lūtėje e, rasite nuorodą į elektroninę komitetų veiklą, pavyzdžiui, Dabar galime paspausti nuorodą į užsienio reikalų komitetą. Atsiveria jums štai toks puslapis ir galime jį atsivertus gauti papildomas informacijos. Pavyzdžiui, susijusios su įvairiais dokumentų, nuomonių, pranešimų ir kitų dokumentų projektais, tik noriu, norėjau Jūs informuoti apie tai, kad ši prietaika taip pat gali būti labai naudinga Jūsų darbui, nes atsivėrė šią programą. Jūs galėsite susipažinti su bet kokią pobžio informaciją susijusios komiteto veikla. Tiek būtų. Iš mano pusės ar dar kas nors norėt ko nors paklausti. Pirmininkas klausia, ar jeigu dabar staupysime pinigų popieriems dokumentams, tai po to galėsime gauti nemokamai kavos. Ar kas nors norėt paklausti? Čarlzas, prašau. Um, ar ta sistema uh, gali būti naudojama uh, Android sistemas turinčiose HTC firmos telefonuose, nes su Sony Xperia man nepavyko pasinaudoti kai kuriam technologiniam galimybėm. Ar, ar čia kažkokia nesėkmė, ar, ar taip iš tikrųjų yra? The, the, the application is supposed to work on any device. Prietaika turėtų būti um, e, prieinama nu, su bet kokiu įrenginiu, bet jeigu jūs, jums iškiltų problemų, aš esu pareikęs jums padėti. Dar viena pastaba, iš tikrųjų, daugybė tų dokumentų čia būna pas mus salė ir nebūtinai, aišku, visus mes juos susirenkame. Tačiau manau, jeigu jau yra parengti pranešimų projektai galutiniai ir mes svarstome pakeitimus ir paskui dar balsuoti turime, Tai tikrai norėtųsi popierinę versiją dokumento turėti, nes neretai taip jau nutinka, kad e, tariamasi kur nors geriant podelį kavos dėl pakeitimų ir tada čiumpi tušinuką, pieštuką ir gal nori ką nors pasižymėti, pabraukyti ant to popieriaus lapo, taigi naudos išvelgčiau. O dabar jeigu keisime kiekvieną, pavyzdžiui, dokumento punktą ir viską darysime elektroniniu būdu, man atrodo, kad, kad tikrai susikalbėjimų bus mažiau. O turbūt netoks yra tikslas šios prietaikos. Ar galite į tai sureaguoti? Thank you, Chair. Uh, indeed. Ačiū pirmininkė. E-meeting yra prietaika, kurią galite naudoti kaip papildomą įrankį. Komit komiteto lygmenį galite nuspręsti, kuriuos dokumentus e, tiekti popieriniu pavydalu, o tie, kurie lab, labiau įpratę naudotis planšetiniu kompiuteriu. Tai reiktų pasakyti, kad komiteto dokumentus geriau peržiūrinėti planšetinėme kompiuteryje, o ne telefone. E, ir tie, kurie nori naudotis planšetiniais kompiuteriais puiku, bet kai kuriais atvejais galbūt galima dokumentus išdalinti ir popieriniu pavydalu, bet sprendimą to klausimu priimate jūs. Šioplin. Turiu techninio pobūdžio klausimą. Tikriausiai mes kalbame apie e, laipsnišką popieriaus atsisakymą. Ir kiek dar laiko galėsime naudotis e, e, ir, ir elektroniniais, ir skaitmeniniais, ir, ir papiriniais dokumentais. Kaip jau sakiau, šis sprendimas yra jūsų komiteto rankose, nėra visiems e, privalomo sprendimo parlamente visiškai atsisakyti popieriaus. Jeigu toks sprendimas būtų priimtas, jį reikia priimti atitinkamų lygmenį. Mes tiesiog siūlome tokį įrankį, šią prietaiką ir šių metų eigoje taip pat nariams bus e, skirti įrenginiai, kad, kad paskatintume, užtikrintume didesnės galimybės naudotis, dirbti be, aplinkoje be popieriaus, bet vėlgi apsisprendžia jūsų komitetas. Net jei atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad tai techninė problema ir randame jo sprendimą, e, vis dėlto iššūkių išlieka. E, Ta prietaika e, egzistuoja jau vienerius metus. Svarbiausias dalykas yra jos paplitimo mastai. Reikia, kad įvyktų kultūriniai pokyčiai. Norime, kad pereimas vyktų sklandžiai. Ir uh, pasidomėsime, kaip viskas atrodo dar vėliau. Surenksime informacinį seminarą ir norėtume iš jūsų paramos, e, užtikrinant tos, tos prietaikos populiarinimą ir tame dokumente, kuris išdalytas jums yra informacija, yra mūsų telefonai, kuriais galite mūsų susirasti. Like discuss... Norėčiau pasiūlyti šį klausimą apsvarstyti išplėstinio biuro posėdėje ir apsispręsti, kuriuo keliu mes eisime ir taip pat paprašyti mūsų sekretoriato dirbti naudojant mažiau popieriaus, bet, bet kokiu atveju sprendimą rasime. Ir manau, kad tai naudingas įrankis, nes viską gauti popieriniu pavydalu yra nenaudinga, beprasmiška, todėl reikia kompromisinio sprendimo šioje situacijoje. Jei sutinkate, paprašysiu sekretoriato parengti pasiūlymus šio klausimu ir paskui jas apsvarstysime. Ačiū. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Dabar periname prie ketvirto darbo tvarkės klausimo ir tikriausiai prasminga būtų ir penktą prie jo prijungti ir aptarti kartu. in diesem Status ist, der, der Diskussion ist das wahrscheinlich richtig. Tikriausiai visiškai teisingai pasielgsime tai padarę, turint galvoje Moldovos atvejį. Čia panaši situacija kaip ir dėl Ukrainos. Nes ir čia laikas mus spaudžia, tik vienas lemiamas skirtumas Moldova jau ratifikavo sustarimą. Taigi pažengta šiek tiek toliau. Lapkričio mėnesį Moldovoje vyks rinkimai dėl Rusijos įtakos, dėl to, kad yra Rusijos teigiamos partijos, kai kurios ir finansuojamos. Spaudimas yra tikrai nemažas ir manyčiau, kad dar iki rinkimų būtų gerai ratifikuoti sustarimą. Išplatinau laišką šiandieną kurį gavau nuo komisijos naro Fiulės, kuris e, kaip tik to ir prašo. Taigi siūlau, ponė pranešėjau, to ir siekti, kada tiksliai rinkimai lapkričio 30 dieną. Tai tikriausiai reikėtų patvirtinti šios dokumentus per pirmąją mini plenarinę sesiją Briuselėje, lapkričio pradžioje, tada bus laiko dar užtektinai. Panašiai elgiamės ir dėl Ukrainos. Aišku, reikės dar su Tartutinės prekybos komitetu pasikonsultuoti, kad ir su jų darbo tvarkė viskas dėrėtų, bet manau, kad įmanoma tą pasiekti. Ir tikriausiai kolegos ir tame komitete laikysis konstruktyvios pozicijos panašiai, kaip kad buvo ir Ukrainos atveju. Tai tiek mano iš ankstinių pastabų prieš suteikiant žodį ponui pranešėjui Petrui Užtrevičiui. Kolega, prašom. Thank you, Chairman, colleagues, uh, ladies and gentlemen. Indeed, it's my... Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Iš tikrųjų, man labai malonu pristatyti Jums du projektus Viena vertus e, neteisėkuros pasiūlymą dėl Europos teisėkuros pasiūlymą dėl Europos e, Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos e, bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos sustarimo sudarimo ir kita vertus teisėkuros rezoliucija dėl tokio asociacijos susitarimo sudarimo tarp ES ir Moldovos Respublikos. Moldova, mėly kolegos, jau ilgą laiką yra ES partnerė, tikriausiai nėra reikalo pristatinėti pačią šalį, tik situacija, reikia paminėti, e, skirtinga mūsų ir šios šalies ekonominių, socialinių, politinių požiūrių, taigi siūlyčiau pritarti susitarimo ratifikavimui, kadangi Moldova tikrai yra vienas iš pavyzdingesnių partnerių mūsų, mūsų rytų kaiminystėje. Moldova jau tikrai nemažai ką pasiekusi, bet taip pat turėtume pabrėžti ir tai, kad e, tiesiog per keletą metų Moldova visiškai pasikeitė. Ji anksčiau gal kiek šlubavo, tačiau dabar ėmėsi rimtų ekonominių permainų, struktūrinių permainų ir turime pasveikinti Moldovą ir pastebėti žingsnius, kurių jėmėsi. Kitas dalykas, kaip jau sakiau, politinė situacija yra kiek kitokia negu anksčiau. Turime turėti omenyje šį veiksnį ir pernelyg neužtęsti diskusijos, o tiesiog skubiai parengti dokumentus pritarimui ateityje. Noriu pasinaudoti progą kolegos ir pristatyti kelis pagrindinius esminius aspektus mm, dokumento projekte dėl sustarimo. Taigi, mes sveikiname tai, kad ketinama pas, pasirašyti asociacijos sustarimą, tai yra mūsų vertinama kaip žingsnis pirmin. Tai yra, tuo mes parodome, kad laikomės savo įsipareigojimų ir kad labai svarbu yra įgyvendinti sustarimo nuostatas. Taip pat reikia pasakyti, kad pats pasirašymas, e, sustarimo sudarimas nėra tikslas savaime, tai yra tiesiog e, ilgalaikio visapusiškesnio proceso dalis. Turint galvoje 49 straipsnį ES starties ir Moldovai, kaip ir daugeliu kitų šalių, yra e, brėžiama europinė perspektyva, jeigu e, ta šalis laikysis pagrindinių ir žmogaus teisų, gerbs mažumas ir laikysis taip pat teisinės valstybės principų. Dokumento projekte mes taip pat pabrėžiame, kad sustarimas turėtų būti naudingas visoms e, pusėms visiems Moldovos žmonėms ir būti įtrauktas į institucinę sąrangą tinkamai. O taip pat reikia siekti tinkamo sustarimo įgyvendinimo visais instituciniais lygmenimis. Ir tokiu būdu toliau plėtoti mūsų santykius. Mes taip pat pabrėžiame tai, kad reikia didinti lėšų įsisavinimo pajėgumus Moldovoje, kad būtų tinkamiau panaudotos ES skiriamos lėšos. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad um, turi būti patenkinami ir kai kurie mokymo poreikį, kad būtų geriau pritaikomos, panaudotos, skiriamos lėšos. Siekiame stabiliai, nepriklausomai dirbančių institucijų, teisėsaugos institucijų ir teismų. Norime, kad šalyje būtų gerbiamos pagrindinės ir žmogaus teisės ir kad tai būtų užtikrinta šių institucijų darbu. Taigi, kolegos, aš sakyčiau, kad situacija yra visiškai kitokia negu keletą metų atgal. Moldova tikrai dabar jau pajėgi laikytis ir pasirašyti sustarimą su Europos Sąjunga. Mes raginame Moldovos atitinkamas institucijas, kad būtų užtikrinti, užtikrinta atitinkama būsimų rinkimų tvarka ir kad uh, būtų atsižvelgta į vairių politinių srovių, politinių veikėjų veikimo galimybės ir interesus. Toliau raginame 78 straipsnį konstitucijos pakeisti dėl prezidento rinkimų, kad būtų išvengta institucinės aklavietės. Bet reikia paminėti ir tai, kad bet kuri konstitucijos reforma, bet koks pakeitimas turėtų būti priimamas tariantis su atitinkamomis tarnybomis ir Moldovos žmonėmis. Be abejo, reikia kovoti su korupcija, paplitusia įvairiais lygmenimis ir čia laikytis 2013 metais priimtų teisės aktų. Mechanizmai antikorupcinės sistemos turėtų būti tinkamai gyvendinami ir ypatingai reikėtų kreipti dėmesį į nacionalinį tarnybinės etikos centrą ir nacionalinio kovos su korupcija centro veiklą, kad jiems nebūtų daroma netinkama įtaka. Taip pat be abejo reikia tinkamai ir visapusiškai ištirti visus įtarimus dėl žmogaus teisų pažeidimų ir kovoti su nebaudžiamamu už eurų elgesį ir kankinimus. Nediskriminavimo teisės aktai turėtų būti taikomi taip, kad būtų užtikrintos visų mažumų, ypač ir LGBT asmenų teisės ir apsauga. Turime stiprinti ir skatinti žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą, užtikrinti žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumą ir valstybinės žiniasklaidos neutralumą, o taip pat remti nepriklausomą žiniasklaidą. Projekte mes pasisakome už Mes remiame visiškai bevizį režimą Moldovos piliečiams ir primename, kad Moldova buvo pirmoji rytų partnerė, kuri pasiekė šį tikslą. Ir mano patirtis rodo, delegacija Kišiniovės sakė, kad nėra kitos rytų kaiminės mūsų, kuri tokiu lygiu pažangą padarė gal man tai minėjo tikrai patikimi šaltiniai. E, dar mes pažymėme, kad gerėja muitinių ir pasienio apsaugos tarnybų pajėgumai ir tesiama sienos su Ukraina demarkacija. Na ir taip pat pabrėžėme, kad reikia tęsti viešosios administracijos profesionalumo didinimą ir depolitizavimą, nes tai tiesiog labai prisidėtų prie visapusiško sustarimo įgyvendinimo. Kaip ir daugeliu rytų kaiminystės šalių, Moldovai taip pat reikia be abejo skaidresnės verslo ir investicijų aplinkos, siekti, kad būtų pritrauktos tiesioginės užsienio investicijos. Taigi mes ir raginame to link dirbti, kad būtų paskatintas Moldovos ekonomikos augimas ir konkurencingumas. Mes visapusiškai remiame komisijos iniciatyvas, kuriomis siekiama įveikti Rusijos embargo e, Moldovos produktams padarinius. Čia turime galvoje ir finansinės pagalbos teikimą, ir autonominių prekybos lengvatų išplėtimą ir padidinimą. Taip pat mes raginame Kišiniovą ir Tiraspolį toliau konstruktyviai veikti, siekiant surasti veiksmingą padnestrės konflikto <laughs> sprendimą ir imtis konkrečių veiksmų regionų gyventojų gyvenimui pagerinti. Mes pabrėžiame, kad vadinamoji 5 plus 2 darybų sistema iki šiol taip ir nepadėjo surasti sprendimo. Taigi raginame vyriausią įgaliotinę ir komisijos ir EIVT aktyviai siekti pagerinti šio konflikto sprendimo procesą, o es prisimti didesnį vaidmenį šiame kontekste. Toliau Mūsų pranešime yra pabrėžiama, kad Europos parlamento bendradarbiavimas su Moldovos parlamentu yra labai svarbus, siekiant stebėti tinkamai sustarimo ir darbo tvarkės įgyvendinimą. Mes raginame komisiją padidinti visuomenės organizacijoms teikiamą pagalbą ir žinias, kad tos organizacijos galėtų e, tinkamai e, stebėti, ar tinkamai vykdomos vidinės reformos ir įsipareigojimai vyriausybės. Taigi, ponė pirmininkė, kaip ir teisingai buvo pasakyta, siekiame laiku įgyvendinti užsibrieštus tikslus, taigi negaišinkime daugiau laiko, raginu ir e, jūs turėti omenyje kad spalio mėnesį jau būtų galima gal ratifikuoti ES ir Moldovos asociacijos susitarimą. E, lapkritį jau būtų galima pasirašyti susitarimą, jeigu mes dar spalio mėnesį pritartume tam Kišiniovo e, vyriausybė, Moldovos vyriausybė yra proeuropietiška ir ją būtinai reikėtų paremti kad galėtų imtis atitinkamų žingsnių. Ne tik įgyvendinant asociacijos susitarimą, bet taip pat ir reformuojant visą šalį tinkamą linkme, tinkamą kryptimi. Ačiū ir mielai atsakysiu į galimus klausimus. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea... Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausiai Norėčiau padėkoti Petrui Užtrevičiui, mūsų kolegai, už šių dviejų rezoliucijų projektus, kuriuos jis parengė ir už um, jų pristatymą. Norėčiau pabrėžti, kad kaip ir pranešėjas, manau, jog reikia ratifikuoti asociacijos sutarimą su Moldova, kuri per pastrosius penkerius metus dėjo daug pastangų tam, kad e, pasiektų tą lygį, kurį dabar yra pasiekusi. Tačiau nemanau, kad e, asociacijos sustarimas su Moldova turėtų būti toks pats kaip ir su Ukraina netolygus. Tačiau norėčiau dabar vėl leistis į diskusijas. Čia, kaip buvo minėta, Rusija šiuo metu daro labai didelį spaudimą. Ir dėl šio spaudimo atsirado įvairių politiškai vertintinų šalutinių poveikių, nes galbūt Moldova yra vienintelė šalis pasaulyje, kurioje socialistų partija uh, yra kairesnė už komunistų partiją, niekur kitur tokio, tokio dalyko nėra. Tačiau e, visa tai vyksta nebe mūsų buvusio strateginio partnerio Rusijos įtakos, todėl šiomis aplinkybėmis ir tie rinkimai Moldovos parlamento, kurie vyks lapkričio mėnesį, taip pat vyks ypatingomis e, specifinėmis aplinkybėmis, švelniai tariant. Reikia tačiau taip pat nepamiršti ir pakankamai e, didelį susirūpinimą keliančios šalies ekonominės padėties, kadangi Rusija paskelbė embargą Moldovos vynui. Po to buvo pritaikytos sankcijos ir Moldovos maisto produktams, ypač vaisiams ir daržovėms. Ir Ekonominiai nuostoliai tikrai yra kelia ženkliai. Kol kas e, nėra jokių aiškių perspektyvų, kaip šią problemą įspręsti, nes Rusijos ekonominės sankcijos Moldovai smogia labai skaudžiai. E, prieš kelias savaitės Rusija panaikino laisvą prekybą, laisvos prekybos sustarimą su Moldova ir tai taip pat turės didelės neigiamos įtakos, įtakos šalies ekonomikai. Todėl lapkričio mėnesio parlamento rinkimai bus labai svarbus ir atsižvelgiant į tai, manau, kad e, Europos parlamentas turėtų siūsti savo stebėtojus iš šios rinkimus, taip kaip ir per pastarąjį kartą, kuomet kartu su ESBO delegacija Europos parlamentas taip pat siuntė savo stebėtojus ir tai tik dar labiau e, parodytų mūsų susidomėjimą padėtimi Moldovoje. Dar kartą noriu padėkoti už puikiai parengtus e, rezoliucijų projektus ir e, aš teiksiu keletą savo pakeitimų pasiūlymų ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas, kurį parengė ponas Užtrevičius, bus dar labiau pagerintas, nors ir šiaip yra puikus. Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui už puikų jo darbą. Aš tikrai e, sveikinu jo išsakytus komentarus. Norėčiau pasidžiaugti Moldovos pasiekta pažanga įgyvendinant reformas pastarosius kelis metus ir aš pritariu pranešėjo nuomoniai šiuo klausimu, ypač dėl e, Moldovos santykių su ES stiprinimo. E, palaikau ir to laiško turinį, kurį nusintė komisijos narys Fiulė ir kurį mes šiandien gavome. Manau, kad mūsų žingsnis užtikrintų didesnį sprendimą ir gerovę, išplėstų gerovės erdvę Europos žemynė. Tai taip pat reikštų stabilizavimą e, Moldovos gyventojams turintiems Moldovos išduotus pasus. E, Moldova domina Europinės narystės perspektyvą ir, ir asociacijos sutarties pasirašymas reikštų šalies modernizavimą, politinių ir ekonominių reformų tasą. Todėl siūlau paraginti valstybės narės e, sparčiai ratifikuoti šį susitarimą, kad Europos parlamentas taip pat sėkmingai sparčiai ratifikuotų šį susitarimą. E, Rinkimų kampanija šalyje oficialiai jau prasidėjo ir turime užtikrinti, kad procesas vyktų laikantis aukščiausių Europos ir tarptautinių standartų. Ir todėl būtina, kad mes dalyvautume rinkimų metu, kad ten dirbtų nusista Europos parlamento delegacija, frakcijų delegacijos ar net rinkimų stebėjimo misija turime paraginti Moldovos valdžią e, glaudžiai bendarbiauti su ESBO ir Venecijos komisija, kad būtų laikomasi Europos standartų. Siūlau pranešėjų įtraukti naują pastraipą, kurioje būtų pasakyta, kad mes sveikiname e, sutarties pasirašymą dėl Moldovos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje, nes tai skatintų augimą, inovacijas ir konkurencingumą Moldovoje, užtikrintų jos augimą. Ir kalbant apie Padniestrę, mums reikia veiksmingų sprendimų čia ir apgailestauju, kad praėjusią savaitę grupė 5 plus 2 susitikimas vienoje buvo atidėtas. Manau, kad tai būtų ilgalaikio sprendimo garantija ir noriu paskatinti visus partnerius uh, palaikyti šio formato dėrybas, siekiant tokio sprendimo, kuris užtikrintų Moldovos Respublikos teritorinį vientisumą. Ačiū. Eh, muchas gracias. Quiero felicitar a Petras. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti eh, poną Petrą Užtrevičių, parengus šį pranešimą, kuris ką tik mums buvo pristatytas, jis tikrai išsamus, e, pragmatiškas ir realistiškas. Turiu omeny 20 punktą, kur kalbama apie santykius, kokie turėtų susiklausyti tarp abiejų teritorijų. Tuo tarpu Kišiniovo ir kiš, kalbama apie Kišiniovą ir Tiraspolį Ir taip pat apie tai, kokius santykius Europos... O kalbant apie tai, kokie santykiai turėtų sėti ES ir Rusija, tai juose neturėtų būti nuolatinės įtampos. Tačiau čia iškyla tam tikra rizika. Jei Europa išliks konfrontavimo pozicijoje, gali būti, kad susidarys labai rimta situacija E, šalių esančių į rytus nuo Rusijos atžvilgių. Po antrojo pasaulinio karo Rumunija neatsiliko nuo Moldovas. Kalbu apie laikotarpį, kuomet buvo įkurta Rumunija. E, tai buvo laikotarpis, laikotarpis aktualus ir Transilvanijos regionai. Mes apie šią šalį kalbame kaip apie Europos dalį e, ir tie įvykiai apsprendė tam tikrą situaciją. Negalime istorijos supriešinti su socialiniais ir ekonominiais aspektais. Moldovos ekonominė padėtis yra ribinė, kai bu, ji buvo Sovietų sąjungos dalis. žemės ūkio produktai ir traktoriai pagaminti toje šalyje m, mm, buvo išsintinėjami po visą Sovietų sąjungą. O dabar atsirado, dabar yra nauja mm, paskirties vieta Europa. Turime stiprinti mūsų santykius siekdami Moldovos integracijos į Europos Sąjungą. Dabar norėčiau dar kai ką pasakyti. Man atrodo, e, teisingai tekste minimi LGBT asmenys. Ir tai nėra kažkokia mažuma, tai nepaprastai svarbi mažuma. Ir čia turiu omeny LGBT asmenys, e, kurie yra konkrečios seksualinės orientacijos. Taip pat yra ir kultūrinių mažumų, turkų mažumų. E, ir viena iš tų mažumų neminima sutartyje. Taigi, šalyje yra tokių tautinių mažumų, kur, kuriuos kurių skaičius yra kurių narių skaičius yra didesnis nei LGBT bendruomenės narių. Dar vienas dalykas. Institucinių požiūrių viskas yra teisinga. E, turime nepamiršti, kad Moldova e, ribojasi su Ukraina šalies pietuose ir taip pat e, turi nemenka sieną su Padniestre ir Moldova visiškai nekontroliuoja, kas vyksta toje jos pasienio dalyje. Tai yra labai svarbu. Vizos. Moldova pasiekė didžiulės pažangos vizų srityje. Tačiau turime panagrinėti dar kai kuriuos aspektus. Laikytis pragmatiško požiūrio, tačiau kartais jis tampa nusikalstamu, kai ES e, tautybė suteikiama žmonėms, kurie visiškai nieko bendra neturi su ES. Žmonės iš Tranzistrijos gali pretenduoti į Moldovos išduodamą pasą. Atsižvelgiant aiškius istorinius ryšius tarp Moldovos ir Rumunijos, iki pat 1945 metų egzistavo viena šalis. Tai reiškia, kad to regiono gyventojai turi, gali po to e, prašyti Rumunijos paso ir automatiškai Europos Sąjungos paso. Tie, kas apsigyvena Padniestrę, jie gali įgyti Padniestrės pasą ir po to prašyti vienos iš ES valstybių narių, tai yra Rumunijos paso. Kalbame apie Kišiniovo išduodamas vizas, bet e, ir apie tai, kad tas procesas turi būti greičiau kontroliuojamas, nes jei nusikalstamos E, jeigu nusikaltėliai prašys tokių pasų ir juos įgys, tai tikrai taps problema. Turime išlikti labai budrus ir griežti, nes čia kalbame apie tokį regioną, kurios sienos yra labai porėtos. Ačiū. Ponas Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ne pirmą kartą kalbu apie mūsų darbus susijusius su asociacijos sustarimo tarp es ir Moldovos ratifikavimu, atsižvelgiant į pastarųjų dviejų metų įvykius asociacijos susitarimo klausimas e, ir laisvos prekybos sustarimo klausimas tampa tik svarbesnis. Noriu padėkoti už pranešėjo pristatytus rezoliucijos punktus, noriu todėl užduoti labai konkretų klausimą, kuris e, bus susijęs ir su busmomis diskusijomis apie asociacijos sustarimą su Gruzija ir tai e, aptarėme svarstydami asociacijos susitarimą su Ukraina. Antrasis e, punktas. Mes norime vertinti asociacijos susitarimą plastesnėme kontekste ir trečiame punkte aiškiai teigiame, kad Moldovos Respublika turi teisę į narystę Europos Sąjungoje. Aš pritariu tokiam teiginiu, kiekviena šalis turi tokią teisę turėti, jeigu dauguma šios šalies gyventojų to siekia, patikrinus ar laikomasi visų kitų sąlygų nustatytų. Tačiau tai, kad ratifikavimas turi įvykti prieš rinkimus, reikštų, kad mes šiuo teiginiu bandome daryti tam tikrą įtaką rinkimų kampanijai ir šalyje priimsim mus politinius sprendimus. Galbūt gyventojai ir tikisi narystės ES, tačiau pastarųjų mėnesių diskusijos aiškiai parodo, kad ES nėra pasirengusi tapui. Taigi dabar neturėtume taikyti dvigubų standartų, kuomet žodžiais kalbame labai gražiai, o veiksmais elgiamės atvirkščiai. Pone Harms ir ponas Sarius Volskis plenarinėje sesijoje Strasbūrė teigia, kad jie nori, jog Ukraina taptų ES nare. Tačiau dauguma šiuo metu tam prieštarauja. Manau, kad turėtume elgtis garbingai ir e, pasirinkti atitinkamas formuluotės tam, kad e, nestiprintume e, neigiamų nuotaikų jau dabar vyraujančių 28 valstybėse narėse dėl ES plėtros. Taigi turėtume šį klausimą svarstyti daug garbingiau ir skaidriau. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau pabrėžti e, susijęs su asociacijos e, susitarimu ir laisvos prekybos susitarimu trečiadienį. Prekybos komitete bus svarstama laisvos prekybos sutartis su Moldova. Labai akivaizdu, kad mes turime svarstyti realią ekonominę situaciją žmonių, e, kurių mėnesio pajamos siekia maždaug 100 20 kelis eurus per mėnesį, o tai reiškia, kad Ukraina yra skurdžiausia ES valstybė turinti mažiausias pajamas vienam gyventojui, o ką reikštų toks laisvos prekybos susitarimas tarp ES ir Moldovos, kuomet Moldovos ekonomika turėtų laisvai konkuruoti su ES verslo subjektais, kokia, kaip tuomet atrodytų šalies ekonominė e, tikrovė. Turint omenyje, kad iki šiol e, Moldova galėjo vykdyti prekybinius ekonominius mainus su nepriklausomų valstybių sandraugos šalimis, taigi kaip e, viskas atrodys ateityje. ta ekonominė situacija, kuomet Moldova ir toliau galės eksportuoti savo gaminius į Mūtų sąjungos šalių teritoriją ir sumažinti importo muitus Europos Sąjungos prekiams, taigi kokios pereinamojo laikotarpio galimybės čia būtų ką galėtų pasiūlyti ES tam, kad nepadidėtų socialinė atskirtis šalyje. Paskutinis pastebėjimas labai svarbus yra susijęs su vizų režimu ir Padniestrė pavasarį jau pateikė prašymą dėl ypatingų tarpusio santykių su Rusija. Taip, tai yra Moldovos Respublikos sudėdamoji dalis, tačiau puikiai žinoma, Žinome ir e, kada Padnestrė buvo priimta prie Padnestrės, anksčiau ši teritorija priklausė Ukrainai. Padėtis yra iš tiesų <clears throat> sudėtinga, ypač turint omenyje Rumunijos ir Moldovos tarpusio santykius. Rumunijos prezidentas teigia, kad Moldova yra Rumunijos dalis ir kažkada reikėtų Rumuniją su Moldova apjungti, susivienyti. Taigi manau, kad e, Šį punktą mes taip pat turėtume dar kartą įdėmiai persvarstyti, apibrėžiant Europos parlamento pozicijas dėl asociacijos sutarties ir laisvos prekybos sutarties e, prieš pradedant atitinkamas darybas. Ačiū. Ponas Mirzeliks. Pirmiausia, norėčiau padėkoti panui Užtrevičiui. Šį pranešimą ir noriu pasakyti, kad mes balsuosime už jį. Ir kad jei susidarys parlamento dauguma, kuri balsuotų už asociacijos susitarimą, tai ap, tokią žinę reiktų pranešti prieš rinkimus Moldovoje, kad Moldovos piliečiai galėtų e, išsakyti savo nuomonę tuo klausimu. Mes teiksime keletą pakeitimų pranešimui, visi jie e, atitinka pirminę pranešimo kryptį. Noriu akcentuoti porą dalykų. Visų pirma, mes norėtume, kad būtų įtrauktas punktas dėl labai e, nepagirtino žiniasklaidos koncentravimo kelių savininkų rankose žiniasklaidos monopolių. Manau, kad apie tai reiktų e, užsiminti pranešime. Taip pat norėtume, kad būtų uh, E, paminėta neseniai peržiūrėta Moldovos energetikos strategija ir kad mes juos skatiname e, sustiprinti pastangas gyvenant 2013-2015 metų e, taupos energijos naudojimo planą. Ir dar vienas dalykas, tikriausiai dažnai iš manęs apie tai girdėsite, tai kad Moldova yra rytų partnerystės programų lyderė yra Kišiniovo nuopelnas. Kita vertus, e, egzistuoja ir kita pusė. Rytų partnerystės programa apima daugybę aspektų ir anksčiau ar vėliau šiam komitetui reikės peržiūrėti šią partnerystės strategiją, nežiūrint, ir, ir tai nes, ji nėra e, iki galo sėkminga, nežiūrint, kad mes darome viską. Ir turėsime tai padaryti ir mūsų santykių su Rusija kontekste ir rytų kaiminystės strategijos kontekste. Ačiū, pane pirmininkė. Aš esu APP e šešėlinis pranešėjas ir norėčiau padėkoti kolegai Užtrevičiai už parengtą pranešimo projektą ir tuo pat metu Norėčiau pasakyti, kad jo rekomendacijai teikiamai pritarti mes taip pat pritarėme, balsuosime už, e, turint galvoje dabartinę situaciją, Rusijos daromą spaudimą kai kurioms savo kaiminėms šalims, e, manyčiau, pasiūsime tinkamą signalą Maskvos link. Ir taip pat tikriausiai net ir Nebus ką labai ir keisti pačiame pranešimo tekste. Čia buvo paminėti e, gagaūzai kaip mažuma ir jų padėtis. Tai tikriausiai yra tokia kaip e, labai ypatinga situacija susidariusi ir galima, aišku, ir kaip gali kai kas išnaudoti tą situaciją ir kaip kozirį iš išorės, taigi būkime budrus. Nors aišku, 49 straipsnis, nors ir galioja, bet gal neminėkime jo taip dažnai. Ir tai, tai, tai, tai daryti nebūtų tikslinga, nes uh, Juk ne, nepasakome niekaip konkrečiai, kad per ateinančius penkerius metus Moldav, Moldovą priimsime. Ir užslėpti kaip nors tokią nuostatą, tokius panašius ketinimus irgi matyt būtų netikslinga, klaidinga ir netinkamas signalas į Maskvą nukeliautų. Veiksmų be abejo buvo imtasi, tačiau padėtis kol kas tikrai dar yra E, nestabili, be abejo, Rusijos paskelbtas e, embargas, boikotas įvairių produktų tikrai negelbsti. Dėl būtinų e, teisinės valstybės principų dėgymo reformų ir dėl kai kurių ekonominių aspektų, manyčiau, irgi reiktų atkreipti dėmesį čia judama pirmin, bet turėtumėm ir toliau reikalauti pažangos. Tai tiek iš mūsų pusės, manau, jau gana greitai galėsime keltis į plenarinę sesiją su šiuo dokumentu, kad lapkričio mėnesį pasiūstume pozityvę žinutę. Dar 69 dienas lieka iki rinkimų. Pasibaigus olimpinėms žaidinėms Sočyje E, buvo likę jau netgi mažiau negu 50 dienų iki Krymo okupacijos, turėkime omenyje ir e, tai dar beje e, klausimas gal daugiau sekretariatui, nes kai kas irgi iškėlė tą klausimą, kaip čia bus dabar su Gruzija. Man irgi būtų įdomu žinoti, koks galėtų būti darbų tvarkaraštis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez mulțumirile mele domnului raportor Petra Saustrevicius. Dėkoju, ponė. Pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Užtrevičiui, už tikrai labai puikiai subalansuotą, puikiai suderintą abiejų dokumentų tekstą ir taip pat norėčiau pasveikinti komisijos naro Fiulės mums atsiusta raštą palankiai vertinu tai, ką jis rašo. Jis juk yra atsakingas už Europos Sąjungos plėtros klausimą, kuravimą ir um, Moldovai perspektyva pasirašyti asociacijos sustarimą yra tikrai labai svarbi. Nepamirškime, kad rinkimai vyks lapkričio pabaigoje ir orientuokimės juos. Esu delegacijos ryšiams su Moldova palaikyti narys ir norėčiau pasveikinti, tikrai dar kartą pabrėžti pažangą, kurią padarė ši nedidelė šalis kelių milijonų gyventojų per pastrosius penkerius metus. O ta pažanga tikrai labai reikšminga, labai svarbi, vertinant ir iš mūsų pozicijų. Taigi norėčiau padėkoti už parengtą pranešimą, už, už numatytus tikslus ir taip pat už tai, kas buvo pasiekta bevizio režimo klausimu. Dėl vyriausybės ir jos taikomų žingsnių dėl asociacijos sustarimo reikia pasakyti, kad jau iš karto, visai netrukus, tiesiog antrą dieną vyko parlamente Kišiniove diskusiją šiuo klausimu. Manau, reikėtų visomis išgalėmis paremti Moldovą ir jos žmonės. Tiesa, kai kurie kolegos minėjo įstatymą dėl pilietybės neva ir Rumunijos pilietybė galėtų būti suteikta kai kuriems piliečiams. Tačiau tas įstatymas, Rumunijos pilietybės įstatymas yra grįstas kraujo giminystės ryšiais, pagal jų sangvinus teisė, jeigu asmuo įrodo, kad tėvai jo arba seneliai buvo Rumunijos piliečiai, tuomet gali pretenduoti ir patys į Rumunijos pilietybę. Taigi visą tai reikėtų vertinti būtent e, tokiame kontekste. O man atrodo, šiaip jau padnestrės klausimos skalavimas gal ir pernelyg smarkus. Generolas Britlau beje kalbėjo apie hybridinį karą Ukrainoje ir apie tai, kad panašių ženklų jau galima pastebėti taip pat ir Moldovoje. Panašių veiksmų įmamasi ir, ir ten, taigi Europos parlamentas turėtų būtinai paremti proeuropietiškas sroves Moldovoje. Ačiū, toliau panas Iglesijas. Gracias, señor presidente, gracias, señora Ustre. Ačiū. Pirmininkė, Noriu padėkoti ponai Užtrevičiui. Turiu prisipažinti, kad viskas skamba daug įtikinamiau, kai kalbame apie uh, E, mūsų bendrus interesus, klausėmės apie tai, kad, nenorime, kad nenorima Rusijos skubinti, kad nepasikartoti Krymo situaciją, bet tai nesusijęs su mažumomis LGBT asmenimis. Mes turėtume kalbėti apie tai, ką šis sutartis reiškia Moldovai. Mano šalyje e, gyvavo pankroko grupė, kuri Turėjo dainą pavadinimu, ką darytum, jei e, Sovietų sąjunga tave užpultų. Taigi mes tą klausimą dažnai kartojame šiame komitete. Tai čia man primena pa, e, Stanley Kubriko filmą Dr. Strangelove, kur kalbama apie požiūrį, apie reakciją, kaip reaguoja ir kaip pats bandai pulti. E, Moldovos padėtis nėra ypatingai gera, tai vienas skurdžiausių Europos valstybių. Jo, jo žmogaus išsivystimo indeksas yra gana žemas. E, žmonių gyvenimo trukmė 61 metai, moter, moterų 69, daugybė jaunų žmonių emigruoja, 10 tūkstančių moterų šalyje yra verčiamos užsimti prostituciją ir vienas iš trijų Moldovos vaikų uh, E, kenčia dėl smegenų e, sutrikimų. Man atrodo, ponas McCain buvo teisus, kuomet JAF jis prieš keletą dienų pareiškė, kad būtina, mums būtina e, reikalingas gynybinis skydas Lenkijoje, kitose šalise, Ir taip pat reikia išplėtoti gynybinės struktūras ir apimti ir Moldovą. Kalbant apie šio susitarimo pasirašymą, jūs sakėte, kad norite, jog jis būtų pasirašyta prieš rinkimus, prieš Moldovos gyventojams einant balsuoti. Prieš kurį laiką e, šalyje skeptiškai buvo vertinamas šis susitarimas su ES, buvo kalbama apie kitus sprendimus, ne integraciją. Gal, galbūt tokie sprendimai gali susilaukti daugumos paramos ar iš tikrųjų būtų tai problematiška palaukti ir ratifikuoti tą sprendimą, susitarimą po rinkimo, ne prieš juos. Pans Fleckenstein, pirmininkė, trys trupi pastebėjimai nuorodai į 49 konstitucijos straipsnį, reikėtų su jie elgtis pakankamai pragmatiškai, taip kaip ir e, rezoliucija Ukrainos atžvilgių, arba, arba reikėtų principo vadovautis ir mes <clears throat> turime arba įtraukti šią nuorodą ir mūsų kolegoms aiškiai pasakyti, kad e, es narystės perspektyva galima tik tai labai tolimoje ateityje. Antras pastebėjimas. Norėčiau, kad mes ratifikuotume šį sustarimą, tačiau norėčiau sužinoti, E, kada komisijos narys Degiuktis mums vėl praneš, kad dėl šio ratifikavimo veiksmus reikės suderinti su Rusija. Kodėl dėl e, sutarties su Ukraina yra prasminga kalbėtis su Rusija apie ratifikavimo padarinius, o su Moldova ne. Norėčiau, kad man tai kas nors paaiškintų prieš išgirstant kokį nors surprizą Trečias dalykas, niekas Europoje nekalba apie Moldovos traukimą į NATO struktūras. Džonas Makeinas gali per savo rinkimų kampaniją kalbėti, ką nori. Mes to tarpu laikomės tokios nuostatos, kad šis klausimas šiuo metu nėra mūsų darbo atkarė, nėra svarstamas. O paskutinis pastebėjimas nieko bendro neturi su mūsų komitetu, tačiau norėčiau jūsų paramos, jeigu galėtumėte jas teikti ketvirtadienį. Pirmą kartą susitikti E, rinksi posėdį Euronesto e, delegacija. Ir e, prašau, jeigu įmanoma padaryti taip, kad ne visi komitetai, kurių nariai yra Euronės delegacijos nariai, taip pat posėdžiautų Briuselėje. Būtų gerai, kad mes e, surenktume kokį nors viešą renginį, kad parodytume mūsų bičiuliams iš Moldovos, Gruzijos ir kitų šalių, kad mes iš tiesų e, esame gyvi žmonės ir e, aktyviai imamės veiklos pirmininkas. Aš jūsų paskutiniai minčiai labai pritariu, reikėtų imtis atinkamų iniciatyvų, kad jį būtų gyvendinta. Žodis suteikiamas ponui Pane pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad e, tai susijęs su daugybė klausimų. Manau, kad Rumunijos pilietybės klausimas yra aktualus, apie tai kalbėjo kolegos. Mums reikia kalbėti ir mąstyti rimtai apie sulaukiamų pranešimų apie didelį korupcijos paplitimą Moldovoje, kuomet e, ne, žmonės nesunkiai įgyja Moldovos ir Rumunijos pasus. Taigi, tai susijęs su korupcijos atvejais. Daugybė Moldovos gyventojų e, jau turėjo galimybę nusipirkti Rumunijos pastus, pasus. Manau, kad tai. E, kad, kad šia, šia, šiame kambaryje aš e, išvelgiu užuodžių plėtros karštinę. Kalbame apie problemas, kurios egzistuoja kokiam konkrečiame kontekste. Ir kalbant apie problemas Rusijos federacijoje, tai tas mūsų sprendimas tikrai situacijos nepagerins. E, Aš kalbėjau kito komiteto posėdėje apie santykius su Ukraina ir situacija tikrai labai bloga šiuo požiūriu. Mano galva, svarbus dalykas yra mus pasiekiantis susirūpinimo balsai, kuriuos e, girdžiame iš įvairių e, parlamento frakcijų. Todėl mes tikrai labai turėtume e, atidžiai apmastyti šį sprendimą. Grazie. Devo dire che condivido assolutamente. Sure sako ponas Kastaldo. Aš visiškai palaikau geopolitinę ir istorinę e, situacijos analizę, kurią pristatė ankstesni kalbėtojai, bet aš noriu sutelkti dėmesį į vieną aspektą - ekonominio tvarumo klausimą e, susijusi su, Maldo, su e, asociacijos sutarties su Moldova pasirašymu. Manau, kad kalbame apie tokią ekonominę sistemą, kuri patiria didžiulį spaudimą ir sutraukimą dėl Rusijos veiksmų. Ir kažin ar e, bus įmanoma suteikti e, Moldovai reikalingą paramą, kad tas žingsnis būtų žengtas priekin. Ar mes nepabloginsime tos šalies padėties? Toliau e, Padniestrė. Uh, visiškai palaikau komentarus dėl abejonių susijusių su pasų išdavimu. Bet nepamirškime ir priekybos ginklais. Kaip žinome, Padniestrė yra tas regionas, kur buvo dislokuota 14 armija. Ir ginklų e, koncentracija, taip pat ginklų kontrabanda, e, sugriuvus e, Sovietų sąjungai, buvo aktyvi taip pat esam raketos yra irgi šios problemos dalis. Todėl šešioliktasis punktas, kalbant apie jį, manau, būtų teisinga jame daugiau dėmesio skirti mm, pasie, sienos priežiūrai, sienos stebėsenai, pasienio stebėsenai, kad būtų galima veiksmingiau kovoti e, su e, kontrabanda, su ginklų kontrabanda. Moldovos vyriausybė imasi e, priemonių, žengia žingsnius, kuriuos reikėtų pripažinti. Tačiau taip pat manau, kad būtų teisinga ES nusiųsti papildomai stebėtojų delegaciją šalia ESBO stebėjimo misijos e, lapkričio mėnesį vyksantiems rinkimams. Ačiū, aš taip pat dar kaip pirmininkas leisiu savo kai kurias pastabas. Iš tiesų, kalbant apie korupciją, matyti, kad e, daugelie šalių, Didžiojo Britanijoje ar, ar, ar kitur, e, yra įmanoma, gali, įmanoma nusipirkti pilietybę. Aišku, tą gali padaryti tik patys turtingiausi, tik didžiausi turtuoliai. Tai gal toks klausimas vienas iš tų, kuriuos reikėtų dar nuodugniau apsvarstyti nes šių, su, su laisvu judumu tai irgi susiję Europos Sąjungoje, su muitiniu, pasienio tarnybų darbu ir taip toliau. Man atrodo, 49 straipsnį palikim nuorodą į tekste. Tai lik ir neblogas kompromisas bus ir tuo pačiu atspindės teisinę padėtį tikrąją, nes pagal 49 straipsnį, bet kuris šalis, e, Europos gali teikti prašymą tapti sąjungos nare. Tik be abejo viskas priklauso nuo to, ar, ar šalis pasirengusi įstoti, ar Europos Sąjunga pasirengusi priimti ją ir taip toliau ir panašiai. Tai man atrodo, kad ar tik ne žodis žodin panaši formuluotė, ar, ar identiška formuluotė buvo ir Ukrainos atveju parinkta. Dėl istorinės reikšmės. Ponas Iglesijas regis apie tai užsiminė. Uh, turint omenyje visą tą kontekstą, man kaip vokiečiai, aišku, kalbėti apie istorinę reikšmę visada e, sunku. Moldova e, tapo rytų bloko dalimi dėl e, Hitlerio ir, put, ir, ir, ir Stalino pakto. Tokia istorinė realybė. 1939 m. rūpiučio 23 dieną buvo pasirašytas tas sustarimas ir visą istorinį kontekstą, visas aplinkybės e, reikia teisingai įvertinti. Ir kaip tik dėl to, dėl šio sustarimo iš esmės e, tapo įmanomas toks karas. man atrodo, tiesiog privalome pasistengti dėl to, kad Moldovos piliečiai žmonės gyventų ateityje geriau. Europos Sąjunga teikia daugiau geresnių galimybių. Komisijos narys Fiulė panašiai kalbėjo, diskutuodamas apie Ukrainą. 1989 metais BVP Lenkijoje ir Ukrainoje buvo daugmaž vienodas vienam žmogui. O dabar štai keturis kart išaugo Lenkijos e, BVP palyginti su Ukraina. Ir ukrainiečiai nori eiti ten, kur, kur jau nuėjo Lenkai. Ir jau šiemet Ukrainos eksportas, nepaisant labai prastos padėties ir karo, 15 procentų išaugo dėl to, kad mes esame jai atvėrę savo sienas. Tai yra vilties teikiantys ženklai ir man atrodo, kad tos pačios vilties turėtumėm suteikti ir Moldovai. Nes ir ekonominė, ir socialinė pažanga būtų akivaizdi. Ir tikriausiai iškirstų kelią tam, kad pasikartotų istorija praeities. O sustarimuose numatoma, kad įsipareigojimų yra laikomasi ir ukrainiečiams tas pats pasakyta. Reikia paisyti tų įsipareigojimų, būtent tokių, kokie yra prisimti. Mes savo muitus panaikinome ukrainiečiams, tačiau atvirkščiai tvarka nebus taikoma, tas vyks vėliau, anksčiau ar vėliau to įsipareigojimo reikės laikytis ir mokesčių, ir muitų teisę priderinti prie Europos Sąjungos, jeigu norima pasiekti tai, ką yra pasiekusi kaiminė Lenkija. Jeigu nebus um, imtasi modernių reformų ekonomikos, arba jeigu Rusija galbūt tiesiog to neleis, tai be abejo iškils problemų ir dėl narystės. Ir, ponė Šolcai, vis dar jūsų nelabai suprantu, dialektas man labai svetimas. Dass man die sofort die Öffnung deutlich machte und Artikel 49 anwendet, so schnell es geht. Nicht. Dėl 49 straipsnio kalbėjote. Sakėte, kad gal nereikėtų minėti ir, ir, ir kad dėl Rusijos išlygų keliamų nereikėtų to daryti. Tai reiškia, kad jeigu Moldova negalės sudaryti laisvosios prekybos sustarimo su Rusija, dėl to, kad su, su Europos Sąjungo, dėl to, kad Rusijai tas nepatinka, dėl to, kad ji neįsileidžia prekių jos. Tai žinome, kad, kad tokia situacija yra tiesiog akių dumimas. Dabar štai buvo priimtas pereinamojo laikotarpio Mm, tek, priimta pereinamo laikotarpio tvarka, tačiau nebūtinai tai reiškia, kad turi būti įmamosi to paties ir kitais atvejais. Tai neturėtų būti taisyklė, tiesiog taip įvyko toks faktas, pripažinkime jį, bet e, vis dėlto reikėtų žvelgti ir į PPO ir pasižiūrėti, kiek tai atitinka jos taisyklės. Galbūt galėsim padidinti spaudimą Rusijai importo draudimai. Irgi viskas neteisėta. Ir Moldovai taikomos priemonės irgi yra neteisėtos prekybinės. O apie tai niekas nekalba nei žodžio. O paskui iš to išvedamas neva negalėjimas taikytis starties nuostatų. Man atrodo, gal išrikiuokime viską deramą eilės tvarka, taip kaip turėtų būti ir argumentuokime. Būtent taip. Moldova ratifikavo. Labai tikrai nemaža dauguma parlamente balsavo už. Ir jeigu taip Moldova nusprendė, tai neturėtų būti daroma nieko kitaip. Dar nuo 2007 metų jau dėrėtasi dėl to susitarimo turinio ir Ir tarp 7-9 metų ne dabartinė vyriausybė buvo valdžioje, o ankstesnė. Komunistų partija buvo valdžioje, jos premjeras buvo valdžioje ir turint galvoje pasikeitusią padėtį tikrai negalima argumentuoti dabar tokiais dalykais. Taigi ačiū visiems, ačiū ponui Auštrevičiui. Stengsimės dėl terminų. Tikimės, kad kolegos su pranešėjai konstruktyviai padirbės. Iki rugsėjo 25 dienos pakeitimus galite teikti. Iki vidurdienio balsuojama būtų spalio 16 dieną. Ar viskas aišku? Tada turėsim dar laiko pasiekti to, ko norime. Taigi, jeigu visiems tinka, ačiū. Ir galim pereiti prie šešto darbo atvarkės punkto. Aš klausiau dėl Gruzijos dar. Apie Gruziją kalbėsime iš plėstinio biuro posėdžio metu. Bet tikslas būtų žengti pirmin, sako kolega. Taip. Spalio šeštą dieną Pirmas svarstymas balsuosime lapkričio 17, o plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį. Tiesiog dėl Moldovoje vyksančių rinkimų šiek tiek norime viską paspartinti, pagreitinti. Ačiū visiems dabar. Šeštasis darbo atvarkės klausimas, uždaras posėdis.